Buon pomeriggio. Labą dieną. Siūlyčiau vis tik tai visiems susėsti į vietas, kad galėtumėm pradėti komiteto darbus nedelsiant. Ir kaip įžanga, siūlyčiau visų pirma patvirtinti darbo tvarkę su vienu pakeitimu. Tai yra vėlesniam laiko atidėsime tyrimo dėl Europos prieglošio sistemos e, pristatymą. Jeigu jūs neprieštaraujate tam atidėjimui, tai siūlyčiau darbo atvarkę patvirtinti su tuo mažu nedideliu pakeitimu. Antras dalykas - pirmininko pranešimai. Ei, bet jų nėra. Nieko ypatingo bent jau šiam posėdžiui, tačiau tiesa, norėčiau Jums pranešti, kad politinių frakcijų pirmininkų suiga įpareigojo mūsų komitetą surenkti e, specialų posėdį, kuriame dalyvautų tri... Malstrom ir komisaras Abok, nes e, to reikia, kad galėtume svarstyti parlamente svarstamą Romų klausimą. Dėl šio klausimo plenarinio posėdžio metu Strasbūrė buvo susirinkę koordinatoriai. Todėl prašyčiau įsirašyti į darbo tvarkę, kad šitas posėdis bus surinktas trečiadienį, rugsėjo 29 dieną, nuo 4 valandos. Mėly kolegos, dabar siūlyčiau patvirtinti koordinatorių siūlymą paskirti pranešėjus. Ponas Meil Europos tyrimo orderis, siūlymas dėl sezoninių darbuotojų, Morais, perkelimas daugia nacionalinių bendrovių sudėtyje Jekolino, Europos antiterorizmo strategija, ponė Sofija Intveld. Ir norėčiau priminti, kad rytoj popiet ir, ir poryt ryte svarstant Angelylį pranešimą, bus e, surinktas klausimas dėl vaikų seksualinės prievartos. Matau, kad ponas Kleis, prašau žodžio. Jums žodis. Ačiū, ponas pirmininkė. Jūs ką tik tai paminėjote mūsų komiteto koordinatorių posėdį vykusi antradienį praėjusią savaitę Strasbūrę. E dalyvaujat poniai Melstrom ir poniai Reding. Mums buvo pasakyta, kad jie turėjo renktis kitam posėdžiui, bet aš norėčiau, kad vis tik tai jūs pasakytumėte, kodėl. Turime dar vieną posėdį rengti. Turime rengti koordinatorių posėdžių Strasbūrę. E Juk ne koordinatorių čia kompetencija ir ne koordinatorių susirinkimo tikslas bent jau yra tai svarstyti. Juk e, darbo atkursos taisyklėse sakoma, kad koordinatoriai turi spręsti proces, procedūros tvarkos taisyklės ir taip pat skirti pranešėjus ir panašiai. Ir jie neturi kištis į kitus klausimus. Juk tai vis tik tai akivaizdžiai politinio pobūdžio klausimas, kuris buvo svarstytas ir nematau, kodėl komisijos nariai, visų pirma, ne visi buvo pakviesti komiteto, atsiprašau, nariai e, nebuvo visi pakviesti į šitą posėdį. Man tai atrodo visiškai nepriimtinas dalykas. Bet klausykite, Romų klausimas yra visiškai sudėtingas klausimas, apie kurį buvo labai daug diskutuota. Ir buvo padarytas toks pasirinkimas, tai yra pirmininkų suiga priemė tokį sprendimą - patikėti e, Libė komitetui renkti šitą klausimą. Ir kita trečiadienį, ketvirtą valandą bus surinktas šitas posėdis. Na, o kalbant apie priežastis, kodėl jūsų politinė frakcija nebuvo įtraukta į sąrašus, tai mes apie tai galėsime pakalbėti koordinatorių posėdėje ir šitas posėdis, kaip sakiau, vyks rytoj ryte. Na, o dabar siūlyčiau pereiti prie sekančio darbo atvarkės punkto, tai yra trečio darbo atvarkės punkto. Yra du susitarimo projektai su Gruzija dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos ir vizų sistemos režimo supaprastinimo. Ir nedelsdama suteiksiu žodį poniai Grisbek kad ji pristatytų šitą pranešimo projektą dėl tų dviejų susitarimų. O tuomet iš karto suteiksiu žodį kitiems deputatams ir taip pat e, patarėjams. Bet visų pirma, ponė Krisbek. Ačiū, ponas pirmininkė. Kolegos, ačiū, kad suteikėt man žodį. Jeigu neprieštarausite, aš iš karto abu Abu darbo tvarkės punktus pristatysiu ir dėl redmisijos, ir dėl vizų supaprastinimo režimo. Šitie du klausimai pateikti jūsų svarstymui ir pritarimui. Aš bent jau siūlyčiau jiems pritarti. Jie, yra, jie eina kartu. Taigi tiek ir tas susitarimas, kuri buvo patvirtintas praėjusią savaitę dėl radmisijos su Pakistanu, e, šitas pranešimas tikrai kėlė daug sąžinės visokių klausimų. Tiek e, dabar svarstytinas svarstamas pranešimas visiškai logiškai atitinka e, partnerystę su Gruzija tą liniją ir yra visiškai aiškus žingsnis. Galbūt pasakysiu keletą tokių pristatomųjų žodžių, trumpų žodžių. Po konflikto vykusio Gruzijoje 8 metų rūpiučio mėnesį buvo surinktas specialusis um, susitikimas rugsėjo mėnesį 8 metų ir buvo sutarta sustiprinti santykius tarp ES ir Gruzijos ir ypač per e, vizų sistemos supaprastinimą. E, pagal tą bendrąjį metodą, kaip yra supaprastinamas vizų režimas, paprastai pasirašomas susitarimas ir jis pasirašomas tik tuo met, kai yra sudarytas susitarimas dėl redmisijos. 8 metų lapkričio mėnesį taryba oficialiai pareigojo tary, e, komisiją dėrėtis dėl šito susitarimo tarp sąjungos ir Gruzijos ir e, teksto projektas buvo parengtas, jis buvo išplatintas Gruzijos vyriausybei 9 metų vasario mėnesį ir pirmasis darybų raundas prasidėjo būtent tuo laikotarpiu. Galiausiai 9 metų lapkričio mėnesį abi, abi šalis kaip ir patvirtino, parafavo tą darybinį dokumentą. Iškart noriu pasakyti, kad Junktinė karalystė ir Airija norėjo prisijungti prie susitarimo ir joms, ir jeigu jos nori prisijungti ir sudarimą, turi tris mėnesius tam padaryti. Redmisijos įsipareigojimai, aišku, yra abipusiai, visiškai abipusiai. Ir nuostatos taikomos tiek ir na, Gruzijos piliečiams, tiek ir trečių šalių išyviams. Kalbant apie piliečius, e, e, šita savoka įima ir buvusius piliečius, kurie atsisakė savo pilietybės, arba ta pilietybė iš jų buvo atimta, tačiau jie negavo jokios kitos valstybės pilietybės. Ir taigi tiek šitas sutarimas apima ir tos piliečius, taip pat ir jų šeimos narius. Redmisijos sustarimas, na, susi, redmisijos prašymas yra teikiama informacija, tame susirime apibūdinta. Apie terminai, perkelimo terminai, tranzito sąlygos, taigi visa tai, kas yra susiję su administracinėmis e, redmisijos detalėmis šios sustarimo. Ir taip pat sustarime, kaip visose redmisijos sustarime, yra sukurtas mišrus jungtinis redmisijos komitetas, kuris pats nustatys savo vidaus darbo tvarkos taisyklės. Noriu priminti, kad praeitą savaitę Strasbūrė buvo pabrėžtas vienas dalykas, kad kol kas kalbant apie redmisijos sutartis, mes neturime atlikę jokio vertinimo to, kaip jos yra taikomos ir kad be jokios abejonės dėl šių dviejų susitarimų mes labai primiktinai norėtumėm atlikti ir gauti įvertinimus e, būtent susijusius su redmisija ir jų taikymu. Mes taip pat šiuose abiejose dokumentuose, pranešimuose pabrėžiame sieki kad žmogaus teisės būtų visiškai žmogaus teisų būtų visiškai paisoma pagal uh, žmogaus teisų konvenciją ir pagal įvairias kitas tartutinės priemonės uh, taikomas būtent šitai teisės sryčiai. Beje, dar norėčiau paminėti kai ką iš praėjusios savaitės diskusijos dėl redmisijos sutarties, kuris praeitą savaitę, kaip sakiau, uh, buvo pirmasis readmisijos susitarimas pagal Lisabono sutarties tvarką ir mūsų atsakomybė teisinių ir politinių požiūrių buvo daug didesnė negu kalbant apie ankstesnius readmisijos susitarimus, nes mes jau esame mm, ben, teisėkoros ben, projektų bendrautoriai. Taigi noriu priminti, kad šie du susitarimai jie yra sudaryti su šalimi, kuri yra pasirašiusi Ženevos konvenciją ir lygiai taip pat Europos žmogaus teisų konvenciją. Tai yra na, toks didesnis garantijos laipsnis nei ankstesnių konvencijų, e, atsiprašau, sustarimų atžvilgių. Porą žodžių dėl sustarimo e, supaprastančio vizų režimą. Visi vizos prašytojai pagal šitą sustarimą turi, jų prašymai turi būti apsvarstyti per 10 dienų, trumpą terminą, ir šitas terminas gali būti išplėstas nedaugiau nei iki 30 dienų, kuomet reikia atlikti kažkokius papildomus tyrimus, o skubos atveju priešingai šitą terminą galima sutrumpinti iki dviejų darbo dienų, netgi, o netgi ir mažiau. Gruzijos piliečių vizų prašymai, jų patikimas kaina 35 eurų, ten parod, nurodo tas visos kitos administracinės detalės. Ir visi administraciniai žingsniai yra labai aiškiai nurodyti tame antrajame susitarime dėl vizų režimo supaprastinimo. Ir tai yra labai svarbus žingsnis, na, žvelgiant į būsimą tokį logišką Gruzijos artėjimą prie ES, Euro, integravimas į Europą. Na, šitas Europas, kaip sakiau, atitinka visą bendradarbiavimo rytų ir pietų kaimynais dvasę, su visais pietų Kaukazo regiono kaimynais ir taip atitinka taip pat mūsų sieki susi, suglaudinti mūsų santykius su šitais kaimynais ir taip pat sieki didinti saugumą ir užtinkrinti stabilumą santykiuose tarp ES ir Gruzijos. Ir kaip sakau, tai atitinka taip pat sieki užtikrinti tą tokį teisinį e, testinumą. Tai tiek, kas liečia šios du sustarimus, ponas pirmininkė. Grazie la kolega Grisbeck. Ha chiesto di parlare. Ačiū, ponia Grisbeck. Ponia Žon. Ačiū, ponas pirmininkė. Visų pirma, leiskite nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už puikų dokumentą, kuris čia buvo parengtas. Aš tikrai jam pritariu. E, man atrodo tikrai labai svarbu, kad ES atveria savo duris trečiosiams valstybėms ir ypač Gruzijai, kuri atitinka būtent tas e, būtinus reikalavimus. Per praėjusius metus mes tokias duris atvėrėme Serbijai, Jotkalnyjei, o na, nu, o šiais metais tokias pat duris atvėrėme Bosniai, Hercegovinai, Albanijai. Tai yra labai svarbu, tai yra labai svarbus esminis žingsnis siekiant, kad visiškai išnyktų vizų prievolė. Mm, ir tos priemonės panaikinimas leikstų valstybių piliečiai daug laisviau judėti. Ir aš ypač galvoju apie studentus, kurie ypač nukenčia nuo vizų režimo, nes jie turi mokėti 60 eurų, turėdavo mokėti 60 tai eurų, dabar tas mokestis sumažintas iki 35. Eurų. Ne, suprantate, kad jaunimui, studentams, žurnalistams būtina ta galimybė atvykti į Europą. Na, o iš mūsų pusės tai mums lygiai taip pat leis sustiprinti mūsų bendradarbiavimą, kultūrinį bendradarbiavimą su Gruzija. Na, o dabar ką dar noriu pasakyti būtent šiuo etapu. Kalbant apie vizų režimo supaprastinimą, aš manau, kad yra labai svarbu, kad visa būtų tikrai realiai praktiškai įgyvendinta, nes praėjusiai metai parodė, kad Balkanų valstybėse vizų režimo supaprastinimas nėra E, nebuvo įgyventas tikrovėje, nebuvo tapęs praktinių dalykų ir tiesiog įgyventas, dėl to tikrai reikėtų prižiūrėti, kontroliuoti, kaip įgyvendinimas visų režimo suprasnimo nuostatos. Reikia, kad tie kriterijai, kurie buvo nustatyti, būtų įgyvendinti. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai kad būtina taip pat atitinkama informacinė kampanija, kad piliečiai sužinotų apie tai, ką reiškia vizų režimo supaprastinimas, kad nebūtų, nekiltų jokių nesusipratimų, juk tai nėra laisvas judėjimas užtikrinamas tiems piliečiams, vis tik tai yra tam tikrie pribojimai. Ir šitie pribojimai, na, jų reikia paisyti, tai nėra visiškai, visiškas sienų atverimas. Taigi yra labai labai svarbu, kad kuo greičiau, kai tik tai sąjungos valstybės bus pasirengusios, kad kuo anksčiau mes panaikintumėm visas įvairias kliūtis, vis dar egzistuojančias. E, visų pirma, aš kalbu apie techninės procedūras, o vėliau ir apie įvairius politinius aspektus, kurie turėtų būti išspręsti įvairiose lygiuose ES. ES turi tiek, kiek įmanoma siekti su artėti su savo kaimynais prie ES sienų, nes tik tai taip Europos vertybės, mūsų vertybės gali, galės būti skleidžiamos toliau per jaunimą gyvenantį tose valstybėse. Dar kartą ačiū pranešėjai ir tikrai žinokite, ponė, kad aš jūs remiu visiškai. Pirmininkas. Ponas Lizek paprašė žodžio. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ponieważ e, pani poseł Grisbeck w swym znakomitym sprawozdaniu. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi ponė Grisbeck per šitą puikų pranešimą. Ir e, ko, parengė puikų pranešimą, o kolega, kuri prieš mane kalbėjo, tikrai visus jau pagirimus išsakė. Ir aš tikrai norėčiau, kad rugsėjo 15 dieną Šitas, atsiprašau, šitas klausimas buvo aptartas e, AFET komitete. Iš čia du nuomonės projektai, kuriuos aš parengiau, AFET e, buvo priimti be jokio pakeitimo. Taigi mes remiame visus argumentus, kuriuos iškėlė abu, abi kolegės. Ir mes remiame šiuos abu sustarimus tarp ES ir Gruzijos ir kaip papildomą galbūt argumentą norėčiau štai ką pasakyti. Pastarosius ketvirtą mėnesį aš du kartus buvau nuvykęs į Gruziją su AFET komiteto delegacija ir taip pat va, kaip SET uh, pakomitečio pirmininkas. Ir mes tikrai, mus labai nustebino Gruzijos uh, pažanga, ypač žmogaus teisų srityje. Ir mums padarė įspūdį taip, kaip plėtojasi Gruzijos demokratinė sistema. Pirmasis vizitas buvo susijęs su rinkimų stebėjimu ir mes pamatėme, kad Gruzija yra įgyvendinusi visus teisinės valstybės principus, e, rinkimų teisę ir buvo labai daug stebėtojų. Rinkimai vyko be jokios įtampos ir tai labai svarbu, nes praeitįje juk yra buvę įvairiausių abejonių susijusių su Gruzija. Ir reikia tikrai pabrėžti, kad tai visa šita pažanga yra susijusi su sėkminga prezidento ir, ir, ir vyriausybės kova su korupcija. Gruzija, aišku, turi nemažai išorės problemų, apie jas dabar nediskutuosime, tačiau šita valstybė eina tinkamu keliu ir ES pasirašydama šiuos sustarimus turėtų paremti, visiškai paremti Gruzijos daromas pastangas. Ir aš tikrai, kaip šitų dviejų nuomonės projektatorius, remiu šiuos pranešimus. Ačiū. Pirmininkas žodį dabar suteiksiu poniai Izabel Ras. Merci, monsieur le président. Euh, ačiū, ponas pirmininkė, ačiū. Ačiū, kad pristatėte šitą pranešimą ir kad juos remiate. Taryba taip pat mano, kad darybų, kurias e, vedė komisija, rezultatai yra tikrai patenkinami ir norėtų, kad šitie sustarimai įsigaliotų kuo greičiau. Mes tikimės, kad procedūra vyks sklandžiai ir, ir, ir greitai, Ir kaip ir jūs, mes taip pat galvojame, kad bendradarbiavimo, glaudesnio bendradarbiavimo e, ir e, stipresnių santykių su Gruzija užmesgimas tikrai paskatins santykius ir tarp asmenų ir padės kovoti su nelegalia migracija per tą readmisijos sutartį. Aš suteiksiu žodį galbūt komisijai, kad ji pristatytų turinį šito susitarimo Tik tai gal norėčiau sureaguoti, jeigu už man užduotą klausimą. Norėčiau patikinti, kad, na, kalbant apie, na, visi, ne visiems studentams yra suteikiama galimybė keliauti be vizos, bet jaunesni 12 metų vaikai, taip pat studentai dalyvaujantis mainų programuose, jie yra atleisti nuo vizų, tai yra tikrai geras žingsnis įtrauktas į vizų supaprastinimo režimą vizų režimo suprasnimą. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Pone Dafne Govo iš komisijos. Merci, monsieur le président, euh, et merci aussi. Ačiū ponas pirmininkė, ačiū taip pat poniai pranešėjai už puikų pranešimą. Mes tikrai labai džiaugiamės iš komisijos pusės, kad parlamentas mus taip paremė šios, rengė šios du pranešimus. E, dėl jų buvo dėrėtasi tikrai puikioje aplinkoje, visi apie tai prisimena. Tai prasidėjo po 8 metų rūpiučio mėnesio, komisija tikrai padarė viską, kad į konkrečius žingsnius būtų įlietas tas politinis siekis suartėti su Gruzija ir e, žvelgiant tą konstruktyvę dvasę, tikrai susidarėta dėl dviejų sustarimų buvo labai greitai. Šių dviejų sustarimų rezultatas tikrai atspindi politinę ES valią, kuo greičiau uh, sudaryti šios du sustarimus. Galbūt neprims, nepriminsiu viso to politinio konteksto, Jis jau buvo plačiai paminėtas e, pačių parlamentarų. O kalbant apie vizų dalykus, leiskite man atsakyti tam tikrus komentarus, kurie čia, kurie pasakė ponė Fajon, ypač. Taigi, vizų su režimo supaprastinimo sustarimai, e, jie susiję ne vien tik tai su teigiama patirtimi pavyzdžiui, vizų supaprastinimo, režimo supaprastinimais, kurie buvo sudaryti su Rusija, Ukraina, e, lygiai taip pat su Balkanų valstybėmis. E, tokie buvo susitarimai susidaryti, tačiau šiame kontekste šalia jūsų jau e, nu, nurodytų nuostatų reikia taip pat atsižvelgti į naują kontekstą kodekso įgyvendinimo, tai yra į 48 kodekso straipsnį, kuriame yra numatytas sustip... Šengeno vietinio bendradarbiavimo sustarimas. Tai yra siekiame kuo dar stipriau sustiprinti harmonizavimą vizų e, išdavimo srityje. Ir e, lygiai taip pat komisija dar labiau nori supaprastinti vizų išdavimo procedūrą. Taip, kaip buvo padaryta kalbant apie vakarų Balkanus siek, bus siekiama sudaryti vizų išdavimo gairias, e, kurios palengvintų sutarimų sudarimą ir vykdymą ir remiantis tą gerą praktiką, kuri buvo sukurta per pastarosius metus, bus, aišku, surinkta informacinė kampanija, kad Gruzijos piliečiai būtų informuoti apie tai, ką reiškia tas e, susitarimas, ką reiškia tas režimo supaprastinimas. Kalbant apie bendrąjį metodą, be abejonės mes, kalbėdami apie e, supaprastinimo nuostatas, mes vadovavimas panašiomis nuostatomis. Tai yra, kad vizų režimo supaprastinimo sustarimas daromas kartu, pasirašomas kartu su redmisijos sustarimu, bet Gruzijos atveju šiek tiek pakeitėme procedūrą, galbūt nuostatas pakeitėme, nes metodas tas pats liko, bet mes norėjome sudaryti galimybę Junktiniai karalystiai ir Aidiriai e, įsilieti į readmisijos sustarimą ir sudarėme jiems e, galimybę prisijungti prie sustarimo per tam tikrą laiko ir tie du sustarimai bus įgyveninti lygiai grečiai, tai yra tuo pačiu metu. Lygiai taip pat pamėginsiu dar e, sureaguoti į pranešėjos prašymą atlikti įvertinimą redmisijos sustarimo įgyvendinimo. Tai noriu taip pat patvirtinti, kad komisija lygiai taip pat e, ruošiasi iki metų pabaigos rengti visų redmisijos sustarimų iki šiol pas, pasirašytų įvertinimo tyrimą. Ačiū. Grazie, Labai ačiū, ponas Brons. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie readmisijos susitarimą, kodėl e, reiktų valstybei, kaip e, šiuo atveju e, Gruzijai, supras, sutikti su tuo, kad jų piliečiai būtų gražinami? Aš suprantu, kad mes galbūt nenorime priimti tų. Um, atvykusiųjų iš Gruzijos į ES, kurie nelegaliai čia atvyko. Kitas mano klausimas dėl vizų supaprastinimo, vizų režimo supaprastinimo. Šis procesas iš tiesų nėra visiškai susijęs su nuolatiniu gyventojų imigracija. Kai žmogus yra įleidžiamas į ES, yra tam tikrų saugiklių, kuriais reikalaujama, jog jie turėtų nuolatinį gyvenimo vietą ir turėtų e, savo nuolatinį darbą, e, kad jie būtų oficialūs imigrantai. Ir e, dabar jie tampa pažeidžiami, e, gali būti išnaudojami. Mes e, kalbame apie bendrą vizų supaprastinimą visoms šalims, tačiau tai e, gali būti žalinga kai kurioms valstybėms narėms. Ačiū. Pone Grisbek. Ačiū. Ne, visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už jų paskatinamusius žodžius ir už jų pritarimą šie, šių dviejų e, sustarimo atžvilgių. Ačiū, ačiū taip pat komisijai ir tarybai už paaiškinimus, patikslinimus ir taip pat už patikinimą, kad vertinimas bus atliktas. Aš manau, kad vertinimas tikrai labai svarbus dalykas, kad mes galėtumėme suprasti procesą, kuris be abejonės jau teisiškai yra kaip ir sukurtas, bet e, norėtumėm sužinoti, ar tas procesas atitinka mūsų ES tikslus ir galbūt tas vertinimas taip pat leis nuraminti kolegą Bonsą dėl to, ką jis pasakė savo pastabose. Aš manau, kad mes e, tikrai mūsų dauguma laukia to vertinimo rezultatų, kad galėtumėm galbūt ne tik dėl tų dviejų sustarimų su Gruzija, bet apskritai, kad galėtumėm tiesiog pažengti į priekį mūsų visų bendrų nuostatų atžvilgių. Aš nemanau, kad dar kažkokių dar klausimų galėtų kilti. Dėl studentų atsakyta buvo. Ir aš manau, kad tik tai žengdami į priekį, siekdami abipusiškumo ir tuo pačiu derindami tuos abu sustarimus, vizų ir admisijos sustarimus, mes būtent įrodome pavyzdį, kaip gali tinkamai funkcionuoti sistema. Ir aš norėčiau, kad būtent nuo to gero pavyzdžio su Gruzija pradėtume, o ne nuo Pakistano. Man būtų, norėjus, būtų norėjusi, kad būtų prasidėję simboliškai bent jau šitų sutarimų pasirašymas nuo Gruzijos. Tai būtų tikrai veiksmingesnis ES įvaizdžio pateikimas nei e, sutarimas su Pakistanu. Ir aš aišku lieku mm, kolegų dispozicijoje, jeigu jūs turite kažkokių pastabų ar klausimų dėl to, ką aš pasakiau. Ačiū. Bene, grazie alla relatrice. Labai ačiū pranešėjai. Turėčiau Jums pateikti keletą pranešimų e, dėl, e, dėl E, to, kada reikia pateikti pakeitimus. Pakeitimų terminas yra lakryčio 6.12 valanda. Spalio 6.12 e, valanda. Ir e, taip pat balsavimas vyks spalio 25-26. Ir e, toliau e, bus aptariamas šitas pranešimas plenarinė sesijoje lapkričio mėnesį. Pone Kelas. Senora Keller, prego. Sorry, that was a bit uh, confusing. Um, um, sorry for being late because of the... Labai atsiprašau už tai, kad pavėlavau. Uh, pasikeitė darbo atvarkė ir tik tai dabar sugebėjau čia atvykti. Aš turiu keletą klausimų dėl readmisijos sutarties su Gruzija ir dėl vizų režimo supaprastinimo. Dėl readmisijos sutarties norėčiau sužinoti, ar e, kas nors žino, kiek uh, žmonių ES ta sutartis gali įtakoti ir ar yra žinoma, dėl kokių priežasčių tie žmonės atvyko, pavyzdžiui, ar jie norėjo kreiptis dėl prieglopščio ar kažko panašaus. Taip pat norėčiau sužinoti, ar e, Ar yra žinoma, kad e, po tokios sutarties būtų nusinčiami žmonės į Abhaziją ar e, Pietų Osetiją? Nes žinome, kad šiame regione dar galioja mirties bausmė. Todėl labai svarbu nepamiršti tokio aspekto. Dėl Amnesty International ir taip pat Amnesty International ir uh, e, kovos su kankinimu komitetas uh, e, pripažino, jog ten yra labai e, prastos sulaikytųjų sąlygos, taip pat labai daug kyla problemų Gruzijoje dėl smurto prieš moteris. E, nebaudžiamumas taip pat klesti. Taigi, tai nebūtų idealios, idealios sąlygos, į kurias mes gražintume žmonės. Ar komisija norėtų ką nors apie tai pasakyti? Na, o dėl vizų supapra režimo supaprastinimo, tai aš turiu atsiversti savo dokumentus ir turbūt grįšiu prie to vėliau. Aš manau, kad e, tie išsakyti komentarai gali būti įrašyti į pastabas ir perduoti sekretoriatui ir galėsite, ir po to jums bus pateikti atsakymai. Mes šitą klausimą jau baigėme nagrinėti ir dabar siūlau pereiti prie penkto darbo atvarkės klausimo. Tartautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse būtiniausi reikalavimai. Ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gijom, kuri pristatys šį darbinį dokumentą, kuris yra vienas iš sudėtingesnių prieglopščio dokumentų paketo klausimų. E, buvau susitikęs su šešėlės pranešėjais ir komisija ir manau, kad yra pasistumėta šiek tiek į priekį. Tad paprašysiu pranešėją pateikti savo pranešimą ir pristatyti mums, kas bus daroma toliau. Man atrodo, tarybos dabar niekas neatstovauja čia. Tikiu, tikėkime, kad komisija vėliau pateiks informacijos. Pone Gijom. Mm, mano jums siūlomas dokumentas. Jo tikslas yra tiesiog apžvelgti pagrindinius pakeitimus, kadangi penktų metų direktyva, procedūrų direktyva yra dabar peržiūrima šitas darbas yra didelis ir aišku, ne, neišsamei viską aš čia galiu apžvelgti. Čia tiesiog siekima politiškai vertinti peržiūros nuostatas ir truputėlį pagyvinti diskusijas mūsų komitete ir taip pat pagrysti pakeitimus, kurie bus pateikti. Visų pir... pirma, šiek tiek nusakysiu kontekstą. Na, nepaisant e, jau dešimt metų prieglašio srityje tai priimamų harmonizavimo priemonių, vis tik tai yra daug skirtumų. Tarp seminarių, kalbant apie prieglopšio prašytojų prieimimą, apie sąlygas to prieimimo ir apie e, priimamus sprendimus. Beje, skaičiai patys kalba apie save. Pavyzdžiui, procentas teigiamų e, sprendimų skiriasi tai maždaug, yra nuo 60 procentų iki mažiau nei 1 procentas. Ir situacija dar skirtingesnė, kai kalbama apie tos pačios, tarkime, šalies prašytojus. Terminas taip pat, aps, per kurį galima apskūsti neigiamą sprendimą, vienose šalise gali būti 30 dienų, kitose tik 2. Neseniai paskelbtose tyrimuose, pavyzdžiui, Europos komisijos tyrimuose, tyrimę dėl dabartinės procedūros, Europos pagrindinių teisių agentūros, Odisėjo ir kiti tyrimai rodo būtent tuos didžiulius skirtumus tarp prieglopšio procedūrų taikomų įvairiose valstybėse narėse. Ir skiriasi visos detalės - ir teisinės pagalbos suteikimas, ir realių teisų steikimas ir panašiai. Ir šitas, šitas skirtumai niekaip nesuderimi su bendruoju prieglopščio režimu, kuriuo siekiama sumažinti tos skirtumus. Ir tie skirtumai prieštarauja ir, ir pakerta pagrindą teiginiui, kad valstybių narių prieglopščio sistemos yra maždaug panašios. peržiūra visų procedūrinių nuostatų turėtų padėti suvienodinti šitas sistemas. Peržiūros metu tikrai reikėtų nustatyti tas blogasias nacionalinės praktikas, kurios padėtų suharmonizuoti visas sistemas. Taigi, Europos komisijos siūlymas dėl direktyvos peržymo yra tikrai ambicingas aiškiai konstatuojame, kad ankstesnis tekstas buvo pagrystas minimalizmu ir tai nepadėjo suvienodinti sistemų ir netgi buvo pakenta e, sprendimų prieimimo procesui ir lygiai taip pat tokiu būdu buvo pakengta e, na, nukentėjusiųjų teisėms ir, ir padėčiai. Ir kiekvieno atveju, kuomet atliekama peržiūra, visuomet siekiama pagerinti sprendimų prieimimo procesą ir tai atitinkamai padėtų garantuoti veiksmingą, veiksmingą procedūrą visoje Europos Sąjungoje. Peržiūrint siekiama padidinti, suvienodinti, labiau suvienodinti sistemas Europos Sąjungos valstybėse narise, e, tiek kalbant apie politinį kontekstą, tiek kalbant apie teisinį kontekstą, kadangi bent jau po Lisabonos įsigaliojimų savoka minimalus dabar yra pakeičiama savoka bendra norma o nebe, nebevartojama minimali norma. Norėčiau priminti bendrą filosofiją. Procedūrų pagerinimas tiek yra būtinas pačioms valstybėms narėms, tiek ir prieglošio prašytojams, nes visų pirma, e, pagerins procedūras valstybės narės, jų tos pirminės instancijos galės greičiau priimti tvirtus sprendimus bus e, galima geriau identifikuoti piknaudžiavimo prieglaušio procedūrą ir geriau ją taikyti. Galbūt labiau į detalės nesileisiu ir to darbinio dokumento labiau nekomentuosiu, tačiau man norėjusi štai kaip pažvelgti ne, į šitą dokumentą, nes man labai rūpi galimybė labiau patikslinti tam tikras procedūrinės nuostatas. Ir kadangi jau, kaip jau sakiau anksčiau, įvairios išimtis dabartinėme tekste galiojančios padarė taip, kad dabar galiojančios nacionalinės prieglopščio sistemos visiškai nebėra suderinimo su bendraja prieglopščio sistema, bet lygiai taip pat yra nepakankamas netgi teisinių požiūrių. Taigi tiek maždaug, mėly kolegos, aš noriu pasakyti apie šitą darbą. Aš tikrai kaip ir jūs atidžiai stebėsiu šitą procesą, kaip jau tai dariau kartu su šešėliniais pranešėjais. Norėjau, aišku, visiems jiems padėkoti. Mes tikrai dažnai rinkomis ir e, šitie mano šešėliniai pranešėjai buvo tikrai labai aktyvūs ir labai kruopštus ir aš lygiai taip pat labai atidžiai stebėsiu, klausysiuos, ką pasakys komisija ir taryba dėl šito darbo, nes klausimų gali kilti, klausimų, pavyzdžiui, kurie gali kilti dėl pačių peržiūros tikslų, dėl tos pažangos, kuri daroma diskusijose taryboje dėl šitos peržiūros, bet e, kadangi šitas procesas, kaip sakiau, yra labai sudėtingas. Bene, grazie alla, alla collega Gillam. Ha chiesto di intervenire. La... Ačiū poniai Gijom. Pone Flotar. Merci. Um, Ačiū, kaip pranešėja Silvigijom pasakė. Ji tikrai nekarta mus visus surinko, kad aptartume įvairius straipsnius šito pasiūlymo. Aš turiu pasakyti, kad labai esu patenkinta to darbiniu dokumentu, kuris mums buvo pateiktas šiandieną. Manau, kad jame tikrai yra, na, ne, nepaisant to, kad jis nėra visiškai išsamus, bet tikrai gerai atspindimi sudėtingiausi, tie šešėliniai mm, dalykai, kurie trukdo taikyti prieglošio sistemą Europoje. Yra tie skirtumai tarp valstybių narių, yra kažkokie pastovus dalykai tarp valstybių narių, kaip pavyzdžiui zonos, pasienio zonos, kaip yra e, elgesys su nepilnamečiais, kaip yra visiškai subjektivus garantijų, prieglopščio garantijų taikymas, e, kaip tas skubos procedūros, kurios yra labai kritikuojamos. Ir aš nekartą jau girdėjau, kad žmogus, Europos tarybos žmogaus teisų komiteto pirmininkas kritikavo būtent šitą pagreitintą procedūrą. Aš manau, kad šito, šito darbiniu dokumentu mes kvieč, esame kviečiami nustatyti bendrasias Europos taisyklės, normas, pagal kurias, tas bazinės taisyklės, pagal kurias bet kuris asmuo galėtų pasiprašyti, turėtų teisę į apsaugos procedūrą, į patikimą procedūrą, o tam reikia atlikti mm, kai kuriuos pakeitimus, pavyzdžiui, garantuoti teisinį pagrindą visos procedūros metu. Tai yra užtikrinti vertimą, e, užtikrinti teisę apskūsti sprendimą, taip pat turėti teisę bendrauti su e, pareigūnais, kurie yra kompetentingi būtent tais klausimais, nes kol kas daugelį šalie, šalių taip nėra. Daug administracinių pareigūnų mm, kol kas nėra kompetentingi ir tiesiog sudaro įvairiausių administracinių kliūčių, kurios yra neįveikiamos prieglašio prašytojams. Taigi tikrai džiaugiuosi to bendru kolektyviniu darbu, pranešėjos siūlymų, džiaugiuosi tikrai jį remiu visiškai, bent jau tuos siekius, kurie čia yra tikrai aiškiai apibriešti šiame darbo dokumente. Aš manau, kad Tai yra absoliučiai būtinas bendros Europos prieglošio sistemos dalykas ir yra absoliučiai būtina, kad ir taryba įsipareigotų atlikti tą direktyvos peržiūrą, nes jeigu ji nebus atlikta, būtų nebeteisinga kalbėti apie bendrą ES prieglošio procedūrą ir šita peržiūra turi būti įtraukta į kitų peržiūrų paketą, peržiūrų siekiant sukurti bendrą Europos prieglošio procedūrą, e, sistemą, kuri tikrai būtų patikima sistema ir visiems asmenims garantuotų rezultato patikimumą. Aš manau, kad tai yra tikras iššūkis, tai yra tikslas, kurio mes turėtumėm siektis kuriuo vadovaujantis turėtų būti atliekamas e, visas direktyvos peržiūrimas, nes tai yra labai svarbus dokumentas, kalbant apie Europos bendrą prieglopščio paslaugą. Grazie, signora Monika Olmeier. Ačiū, ponia Olmeier. Ačiū, ponia pirmininkė. E, gerbiami kolegos. E Norėčiau padėkoti kolegijai Silvė Gilium už tai, kad jie mums pateikė šitą darbinį dokumentą, kuriame jie pabrėžia e, esminius dalykus, probleminius dalykus ir e, nurodo į e, komisijos nu, proceso direktyvą mes e, iš esmės norime minimalių standartų kurių, kurie turi būti pritaikoma e, kurie turi būti pritaikomi tiems, kurie kreipiasi dėl prieglopščio. Pavyzdžiui, jie turi e, teisę į vertimą, kad galėtų būti suprasti ir supra, patys suprasti. Ir žinome, kad reikia detalesnės diskusijos dėl kitų dalykų, kaip pavyzdžiui, nemokama teisinė pagalba. Komisija per paskutinę diskusiją mums sakė, kad Austrijoje uh, yra teikiama tam tikra teisinė pagalba ir tai daroma labai sėkmingai. Manęs aš, aš Austrijoje to teiravausi ir sužinojau, kad tai yra bandomasis projektas. Ir šiuo metu neketinama jo tęsti, nes rezultatai nebuvo tokie jau sėkmingi. Uh, Aš taip pat analizavau Junktinės karalystės situaciją. Jie taip pat atmetė nemokamos teisinės pagalbos idėją dėl to, kad šios sistemos rezultatai nebuvo tokie teigiami, kaip iš anksčiau teigė komisija. Prieglopšio prašytojas turi žinoti iš anksto, kokie, kokiomis galimybėmis jis gali pasinaudoti, ar jis gali pasinaudoti kitomis imigracijos formomis. Aš teigiamai nusiteikusi teisinės pagalbos konsultacijos atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad visi gali gauti nemokamą advokatą, kurį mm, galėtų parūpinti penkios skirtingos valdžios institucijos. Valstybėms narėms tai labai daug kainuotų ir sukeltų nemažai problemų. Uh, Manau, kad turime tai išsamiu aptarti ir susitarti apskritai, apie ką mes kalbame. Ar mes kalbame apie tai, kad mes e, nuo pat e, pradžių, nuo procedūros pradžios e, parūpinsime nemokamą advokatą, tai būtų problemiška. Be abejo, teisme reikalinga teisinė pagalba ir visi tai pripažįstame. Be to, Norėčiau paklausti dėl piknaudžiavimo galimybių. Pone Flotar turbūt mane apkaltins, kad aš viską įvardyju kaip piknaudžiavimas, tačiau taip nėra ir pabrėšiu tai. E, tie, kurie kreipiasi dėl priegropščio mūsų šalise, turėtų gauti apsaugą kiek įmanoma greičiau. Uh, ir nuosekliau. Tad aš e, sveikinu tokią procedūrą, kuri užtikrintų tokius dalykus. Tačiau yra piknaudžiaujama prieglopšio įstatymais. Valdžios institucijos turi turėti galimybę e, imtis priemonių tiems piknaudžiavimams užkirsti kelią. Reikia atsižvelgti į konkrečius prašančius prieglopščio asmenys. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie mažamečius arba žmonės su sveikato sutrikimais, tai tada aš e, manyčiau, kad reiktų oriai aptarnauti šios žmonės ir suteikti jiems visą įmanomą sveikatos, apsaugo, sveikatos paslaugų paketą. Tačiau yra ir kitų klausimų. Pavyzdžiui, žmonės, kurie prekiauja žmonėmis, e, turi savo tikslinės grupės, tokius kaip mažamečius. Ir e, jie dažnai kontrabandą, taip sakant, perveža e, žmonės į mūsų šalis labai sunkiomis sąlygomis ir toli gražu ne visi pasiekia mūsų šalis. Mes turime turėti tokią sistemą, kuri atgrasytų nuo tokių veiksmų ir užkirstų kelią nusikalstamoms grupuotėms paversti šias tikslinės grupės savo verslo objektu, nes e, vaikų ir paauglių negalima tokiems tikslams panaudoti. Be abejo, e, uždavėte klausimą dėl mažamečių mokymo. Tai labai svarbus klausimas. Svarbu, kad jie gautų mokymą kur jie bebūtų, ar ES, ar ten, kur jie yra gražinami. E, švietimas yra visada tik geras dalykas jaunimui ir vaikams. O kalbant apie e, žmo, žmonės, kurie e, pasislėpia taip sakant, šešėlyje, pogrindyje. Komisijos dokumente sakoma, kad jeigu asmuo pasislepia, tai procedūra nenutrūksta ir tas asmuo toliau e, išlaiko savo teisę pasinaudoti šitą prieglopšio procedūrą, o e, valdžios institucijos neturi teisės e, šią priežastimi remdamiesi atmesti jų paraiškos. Ir daugelis ekspertų mano, kad komisijos išdėstytos priežastis nėra labai pagristos. E, Ir e, šita procedūra nėra palanki žmonėms, kurie pasislepia ir reikia numatyti tokius instrumentus, kurie leistų žmonėms e, tęsti savo prieglopščio procedūrą. Manau, kad pakankamai buvo pabrėžtas e, reikalavimas, kad prieglopščio prašytojas uh, bendradarbiautų. Jeigu jis nori gauti apsaugą, tai būtina, kad jis bent jau pasakytų savo vardą, pavardę, iš kurios šalies atvyko ir kažkiek bendradarbiautų, kažkiek paaiškintų, kodėl jie atvyko į Europos Sąjungą prašyti prieglopščio. Ir jeigu taip nebus, tai manau, tada jiems nereiktų uh, užtikrinti pagreitintos procedūros. Labai gerai, kad komisija bando apriboti procedūros trukmę iki šešerių mėnesių, tačiau atsižvelgus į tas kliūtis, kurios gali kilti per visą procedūrą, aš e, galvoju, kad galbūt galima ir nesuspėti per šį šešerių metų mėnesių terminą. Ir E, valstybė narė turi tiesiog e, paaiškinti, kodėl jie viršijo šį terminą ir kodėl visos procedūros neužbaigė per šešis mėnesius. Taigi manau, kad mes turime dar daug pakalbėti apie šios skirtingus klausimus. Aš esu už pagreitintą procedūrą, tačiau manau, kad mes turime leisti valdžios institucijoms iš tiesų ją pritaikyti ir turime įpareigoti prieglopšio prašytojus bent šiek tiek bendradarbiauti. Jeigu žmonės e, turi rimtą traumą, tai tada reikia suteikti jiems sveikatos priežiūrą, taip pat padėti prieglopšio prašytojui susikalbėti. Tačiau aš nemanau, kad e, mes turime sukurti kažkokių kliūčių e, tai procedūrai. Liaudės frakcija e, pasisako už tai, kad tie, kurie iš tikrųjų buvo persekioti, gautų teisę į paspartą procedūrą. Tačiau turi būti patenkintos tam tikros sąlygos. Kai kurie prieglaušio prašytojai gali pasiekti ES tik per prekiautojus žmonėmis. Ir e, jų galimybės kreiptis dėl prieglopšio nebūnant ES yra ganėtinai ribotos ir tai nėra teisinga. tie, e, tie, kurie yra iš tikrųjų persekiojami, turi gauti reikiamą pagalbą. Aišku, tie, kurie kreipiasi dėl, e, dėl prieglopščio, tik tai norėdami geresnio e, gyvenimo, turi tą teisę, bet mes neturime gelbėti visų. Ir jeigu mes uh, turime tą informaciją, kad žmonės pateko į prekiautojų žmonėmis rankas, kaip pavyzdžiui uh, turėjome tokią informaciją praėjusią savaitę, jog jog e, nusikalstama grupuotė tiesiog paleido žmonės dikumoje, kad jie mirtų e, badu. Tai tiesiog mes turime tokiems žmonėms padėti. Taigi aš manau, kad mes turime išsiaiškinti tam tikrus klausimus. Tačiau manau, kad toje procedūroje vis dar išlieka daug kliūčių, dėl kurių procesą, procedūrą pabaigti per šešis mėnesius tampa labai sunku. Taip pat turime išspręsti piknaudžiavimo klausimą. Ir kaip mes galime sumažinti piknaudžiavimo atvejų skaičių. Ačiū. Dėkuoju. Žodis tokiu panui Brons. Ačiū pirminkė. Na, aš norėčiau žinoti, kiek prieglapšio prašytojų uh, atvyksta tiesiogiai Europos Sąjungą iš savo šalies, iš kurios jie buvo priežasti pabėgti dėl e, benamo persekiojimo. Gali būti, kad e, tarp jų bus iš tikrųjų tokių, kuriems reikalinga yra pagalba. Bet gali būti ir tokių asmenų, kurie patekė į saugę šalį, praranda teisę reikalauti tarptautinės apsaugos ir, tome, ir tokie asmenys keliauja toliau. Ir jeigu mes traktu, šios asmenys traktuosime kaip asmenys, kuriems yra reikalinga tarptautinė pagalba, tuomet mes e, iš tikrųjų sumenkinsime kitų asmenų, kuriems iš tikrųjų šios, ši pagalba yra reikalinga, teisės ir interesus. Dėkuoju. Mulțumesc, domnule președinte. Pane Depa. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau Nadia Hedge vardu atsiprašyti. Nadia Hedge yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja, bet e, dėja ji negalėjo atvykti iš mūsų posėdį. Todėl būtent aš šiandien pristatysiu mūsų frakcijos uh, poziciją dėl šio dokumento ir apskritai dėl prieglupščio politikos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Gijomų už jos parengtą dokumentą ir įžanginį žodį. Mes manome, kad mes turėtume parengti bendrą poziciją dėl visų su prieglupščiu susijusių dokumentų. Na, be abejo, susitarti dėl atskirų paketo dalių galėtume ne iš karto, nes suprantame, kad juos gausime ko gero skirtingų laikų. Ir toks požiūris gali skirtis nuo tarybos požiūrio. Manau, kad labai svarbu yra, neatsižvelgiant į ideologinius skirtumus, sukurti pakankamai kritinės masės tam, kad mes galėtume iš tikrųjų parlamento vardu pateikti bendrą poziciją. Kalbėdama konkrečiai apie mūsų pateiktą ir ponios Gijom parengtą dokumentą, norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi, kad pranešėja iškėlė labai svarbius klausimus. Jie labai gerai išnagrinėjo komisijos pasiūlymą ir atkreipė dėmesį į labai įdomius jo aspektus. Mes manome, kad Būtiniausi reikalavimai, kurie yra susiję su įvairiausiais dalykais, su tokiais pavyzdžiui, kaip teisė į e, teisinę pagalbą, prieiga prie teisinių institucijų ir taip toliau, turi būti dar labiau detalizuoti, nes visiškai neaišku, kas vyks su nepilnamečiais, kai bus nustatoma da, de ar prieglošio prašytojai yra išvykę iš saugios šalies ar ne. Visus šios dalykus būtina labai išsamei išsiaiškinti ir labai aiškiai juos apibriežti tekste. Man atrodo, kad parlamentas turėtų elgtis labai greitai, mes turėtume labai greitai reaguoti į pateiktą pasiūlymą. Turime pateikti tarybai poziciją kuo skubiau. Aš tikiuosi, kad taryba pritars mūsų pozicijai, nes kitaip, jei mes nesugebėsime parengti bendros pozicijos, galiausiai viską nuspręs valstybės narės. Ir jos, ko gero, elgsis vienašališkai, atsižvelgdamos į savo nacionalinius interesus. O mes beje nuolatos pasisakome prieš tokius valstybių narių veiksmus. Aš suprantu, kad valstybių narių pozicijos šiuo klausimu yra skirtingos, kadangi uh, E, ši problema skirtingai liečia valstybės narės. Kai kuriam šalims jį tai gali būti visiškai neaktuali. Nepamirškime, kad mes kalbame apie žmonės, apie tokius pat žmonės kaip ir mes. Dėl variausių priežasčių šie asmenys atvyksta Europos Sąjungą, dažnai ieškodami saugumo. Ir yra visiškai natūralu, kad jiems nelengva yra kreiptis dėl pagalbos ir prašyti prieglopšio priimančioje šalyje. Mes norėtume, kad darbas e, dėl šio dokumento būtų pabaigtas kuo skubiau ir kad viskas būtų padaryta iki 2013 metų. Pirmininkas panas Busutil. Um... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau palinkėti mūsų kolegui pono Degierą gero gimtadienio, norėčiau pasveikinti su gimtadieniu, tačiau, kiek suprantu, kolega išėjo iš salės ir aš nespėjau to padaryti. Ne, neišėjo. Na, bet kuriuo atveju aš norėčiau pasveikinti kolegą su gimtadieniu ir palinkėti jam viso ko geriausio. Uh, Aš norėčiau pritarti tam, ką kalbėjo ponia Holmeier. Aš esu iš šalies, kurioje e, sąlygos yra visiškai kitokios nei ponios Holmeier šalyje. Tačiau aš daugam pritariu. Aš manau, kad mums reikia labai aiškių teisinių normų šiuo klausimu Ir šie teisės aktai turėtų pirmiausia padėti mums atrinkti tuos, kuriems iš tikrųjų reikalinga tarptautinė pagalba, nuo tų, kuriems ji nėra iš tikrųjų reikalinga. Šios sprendimus e, reikia priimti ir būtina, kad šie sprendimai iš tikrųjų apsaugotų asmenys tiems, kuriems reikalinga pagalba. Mes negalime turėti pernelik sudėtingo teisės akto, kurio galima būtų piknaudžiauti, nes tai pakenktų pagalbos reikalingiems asmenims. Žinome, kad pitnaudžiavimą dabartiniais teisės aktais gan dažnai. Bet aš pritariu ir tam, ką Monika kalbėjo apie nemokamą teisinę pagalbą ir apie pas tai, ką jis sakė dėl to, kad reikia, nereikėtų pernelik supaprastinti sienų kirtimo procedūrų. Ir dar vienas dalykas. Yra puiku, kad mes šiame parlamente uh, sustiprinsime, reikalausim, kad būtų sustiprinti reikalavimai, kad būtų viskas aiškiau išdėstyta, puiku, kad būtų labiau apsaugotos asmenų teisės. Puiku, kas tam galėtų prieštarauti. Tačiau nepamirškime, kad labai svarbu yra nepamiršti, kokia yra tikrovė valstybėse narėse. Yra nemažai valstybių narių ir aš esu iš vienos tokios šalies, Stavros Lambrinydis, kuris yra iš Graikijos, yra dar vienas tokios šalies atstovas kurios susiduria su didžiulėmis problemomis dėl šiandien galiojančių teisės aktų. Ir jei bus priimti papildomi teisės aktai, kuriais dar labiau bus uh, apsunkinta dabar galiojanti procedūra, tai bus nenaudinga mums visiems. Šioms šalims jau dabar yra labai sudėtinga ir beje jos paliktos likimo valiai. Ir mes negalime dar labiau griežtinti šių šalių darbo sąlygų. Taigi aš norėčiau spėti kolegas atsargiai svarstyti pateiktą dokumentą ir nepamiršti, kad būtina atsižvelgti į prieglapšio suteikimo sąlygas kai kuriuose valstybėse narėse. Kaip Renata Weber visiškai teisingai ir sakė, mes kalbame apie gyvus žmonės, Bet nepamirškime, kad svarbu yra neprarasti ryšių ir su uh, realybė, su tikrove. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Dijas Demerą komiteto vardu. Sveikiname Jūs, ponė, su gimtadieniu. Augustinui šiandien suėjo 80 metų, bet jis puikiai atrodo. Ir dabar žodį suteikiu ponui Vanderstup. Um, Ačiū pirminkė. Aš girdėjau, kad ponia Gijom padėkojo šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Aš nelabai iš tikrųjų suprantu, apie ką jie kalbėjo, kadangi jie nekartu nepakvietė mūsų į e, susitikimą. O būtent mes turėsime paaiškinti rinkėjams kodėl mes būtent taip formuojame prieglapščių sutikimo politiką. Na, mes esame nusistatę prieš bendrą prieglapščio politiką ES. Kodėl? Ogi todėl, kad komisija nuolatos kalba apie subsidiarumą, tačiau jos žodžiai nieko neįtikina. Komisija teigia, kad ši, šios reorganizacijos dėka galima bus supaprastinti prieglapšių suteikimo procedūrą bei užtikrinti, kad daugiau prašymų išnagrinėjama per e, pirmąją, e, pirmoje nagrinėjimo stadijoje, tai yra pirmosiuose instancijose. Ką mes norime pasiekti? Ar tai bus naudingiau asmenims, kurie siekia prieglapšių, ar tai bus naudingiau kitoms e, valstybėms narėms? Toliau kalbama apie tai, kad mes norime, kad nebūtų piknaudžiaujama teisės normomis. Nelabai suprantu iš tikrųjų, apie ką kalbama. Mes galime bandyti priimti teigiamas, pozityves priemonės, bet nelabai aišku, kam jos bus naudingos. Ir kaip mes elgsime su tokiais asmenimis, kurie atvyksta pas mus ir meluoja manoma, kad galima atskirti tuos, kurie turi teisę meluoti ir uh, nuo tų, kurie neturi tokios teisės. Man iš tikrųjų nelabai aišku, apie ką mes kalbame, nes melas yra melas. Ir aš noriu, kad būtų sureaguota į šią mano pastabą. Yra dar vienas dalykas. Aš norėčiau paklausti apie leidžiamumą. Priimtinumą. pirmosios instancijos teisėjas turėtų nuspręsti, ar prašymą galima svarstyti, išnagrinėti. Tačiau man nelabai aišku iš tikrųjų, kaip jis priims tokį sprendimą. Pažiūrėkite, kaip mes painiojame e, savokas. Vienoje vietoje kalbame apie prieglapšio prašytojus, kitur jau kalbame apie asmenys, kuriems yra reikalinga tarptautinė apsauga. Taigi neaiškumų yra labai daug. Nesiper. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie kai kurių labai įdomių ir svarbių pastabų, kurias išsakė kolegos. Labai svarbu yra suvienodinti, suvienodinti standartus ir jų pagrindų taikyti vienodą procedūrą visoje ES. Nes dabar prieglaušio suteikimo tvarka valstybėse narėse labai skiriasi. Tačiau aš nesu tikra, kad mes iš tikrųjų, iš tikrųjų kalbame apie bendrus standartus. Valstybės narės rodo per, per mažai solidarumo Solidarumas neapsiriboja vien bendrais prieglopšio e, prašymų nagrinėjimo biurais. Prašymo nagrinėjimo reikalingas e, laikas, prašymo nagrinėjimo trukmė labai dažnai priklauso nuo žmogiškųjų išteklių bei nuo jų kvalifikacijos nuo to, kiek jie išmano galiojančią prašymų nagrinimo tvarką, kiek šie asmenys e, išmano padėtį kilmės šalyje. Neturėtume galvoti vien apie finansinius šio pasiūlymo aspektus. Valstybės narės labai dažnai, labai greitai uh, pakoreguoja nacionalinę tvarką. Nulatos kalbame apie žmogaus teisės bei vis didesnę pagarbą žmogaus e, teisėms. Tačiau pamirštame, kad kai kas turi už tai mokėti. Ir kartais valstybės narės turi savo e, labai pateisinamų priežasčių elgtis vienaip ar kitaip. Į tai taip pat būtina atsižvelgti. Dar vienas dalykas - saugios tranzito šalis. Kas tai yra? Aš manau, kad mes komitete turėtume išsamiau uh, svarstyti šią savoką. Mums dažnai atrodo, kad uh, visos šalės pasaulyje yra saugios. Mes visiškai uh, nesižvelgiame į tai, kad uh, kiekvienas prieglopšio prašytojas turi savo priežasčių bėgti iš savo šalies ir gali būti, kad vienam asmeniui saugu sugrįžti yra į savo šalį, o kitam ne. Taigi to taip pat nepamirškime. Nepamirškime, kokia yra šio pasiūlymo esmė. Dėkuoju, ponia Romeo Lopes que en esta directiva de lo que estamos hablando es del procedimiento. Ačiū pirmininkė, aš manau, kad čia kalbama apie procedūrą pagal šią direktyvą. Ir tuomet, na, tie pagrindiniai reikalavimai, tas minimalios normos valstybėms narėms leidžia supaprastinti procedūrą ir išvengti e, e, apskundimo. Be, ir nekyla bejonių, kad Europos parlamente visos politinės pra, frakcijos sutarė dėl to, kad piknaudžiavimo sistema e, užkirta kelią lygiam traktavimui tarp prieglapšio prašytojų ir tarptautinės apsaugos prašytojų. Tačiau mes dabar nagrinėjame prieglapšio klausimus ir keliame prieglapšio direktyvą, o kalbame apie tos dalykus, kurie visiškai nesusiję su jie. Labai sudėtinga čia dabar būtų išvardyti e, nusikaltimus susijusius su, tarkime, e, priekyba žmonėmis, tie, kurie prašo prieglaušio, tie, kurie prašo tartutinės apsaugos. Jeigu jie dar priedo ir yra nu, aukos priekybo žmonėmis, tai be jokios abejonės tie asmenys yra dvigubai nukentėję. Tai yra, čia kalbam apie prekybą žmonėmis ir kadangi jie nukentėjo nuo tos prekybos žmonėmis, jie, ką, jie nebeturi teisės gauti prieglopščio. Nors jie tikrai išgyvena tikrąją tragediją savo pačių šalyje. Neturime čia painyti šių dviejų aspektų, nes jie niekaip tarpusavį ne, neturi būti siejami. Ir jeigu kalbame dar ir apie nepilnametį, tai dar sudėtingesnė situacija tampa, nes bet kuris prieglošio prašytojas ar tarptautinės apsaugos prašytas, jei jis nusipelno tos apsaugos, nepriklausomai nuo to, ar jis pats atvyko į šalį, ar per priekybo žmonėmis tinklą atvyko į šalį, jis nusipelno tos apsaugos, jis turi teisę tą apsaugą. Jei čia siekiama apginti poziciją, kuri, na, tikrovėje nėra apskritai aiški, ir neleidžia nustatyti, ar yra piknaudžiavimas procedūra ar nėra, tai supraskite, kad šitas argumentas yra per silpnas ir net neverta jo plėtoti. Nes čia tokiu būdu rizikuojama supainioti procedūrą, kiekvienos šalies taip pat e, nacionalinė situacija, pagal kurią siekiama supaprastinti procedūrą ir priekybo žmonėmis situacija. Čia visiškai skirtingos padėtys ir dėl tos priežasties reikėtų pamastyti, kad kuomet kalbame apie priekybą žmonėmis, tai yra visiškai kitas dalykas. Ir tokiu atveju būtų kalbama apie daug geriopai nukentėjusią auką. Pirmininkas, ačiū. Du paskutiniai pasisakymai, ponė Letford. Dėkuoju, pirmininkė. Ir be abejo, norėčiau padėkoti ir ponė Gijom už labai naudingą darbo dokumentą. Junktinės karalystės vyriausybė neseniai pranešė Europos komisijai, kad ji laikinai ne, nebegražins asmenų į Graikiją pagal Dublino e, reglamentą. Junktinės karalystės teismuose nagrinėjama nemažai bylų dėl Graikijos piliečių. Ir manoma, kad e, vidutiniškai vienos bylos nagrinėjimas užtrunka mažiausiai dviejus metus. Tai yra asmenys, kurie dėl variausių priežasčių e, prieštarauja e, sprendimui išsiųsti juos iš Junktinės karalystės į Graikiją. Ir Junktinė karalystė nusprendė nesinaudoti Dublino priemonę ir išsamei išnagrinėti šios prašymus. Dėl to aš manau, kad e, Ir nenorėdama atsisakyti reikalavimų, sugriežtinti galiojančius reikalavimus, e, reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės, tinkamai nagrinėjami visi prašymai ir kad e, būtų kiek įmanoma užtikrinta, kad visi, kam yra reikalinga pagalba, ją gautų. Uh, Vis dėlto noriu pasakyti, kad mūsų procedūros turėtų būti veiksmingos. Ir trečia, būtina atsiž atsižvelgti į tai, kaip galima būtų šiuos du tikslus suderinti. O tam reikės trečio dalyko, reikės visuomenės paramos. Suderinti visus šios tris tikslus nėra lengva. Manau, kad geresnė standartai būtų naudingi tam, kad pati tvar, prieglaušių suteikimo tvarka būtų veiksmingesnė. Kadangi jeigu mes turėsime geresnę tvarką, tuomet galėsime priimti geresnės kokybės sprendimus ir suteikti pagalbą tiems, kam jį yra reikalinga, bei užtikrinti, kad tinkamai būtų išnagrinėti e, kitų asmenų skundai. Iš esmės tai būtų labai naudinga. Reikėtų be abejo steigti pagalbą E, prieglašio prašytojams, būtina surenkti asmeninius pokalbius su jais. Na, suprantame, kad dėl to pailgės prašymo nagrinėjimas. Tačiau gali būti, kad sprendimas kiekvienu atveju tuomet taip pat bus labiau pagrystas. Ir tai reiškia, kad prieglapčio prašytojai negalės jo apskūsti. Aš nelabai žinau, dėl kokių priežasčių Junktinės karalystės vyriausybė priėmė savo sprendimą, bet jis akivaizdžiai parodo, kad mes e, neturėtume pamiršti e, realios situacijos. Yra puiku, kad mes kalbame apie standartų derinimą, apie procedūrų harmonizavimą. Tačiau akivaizdu, kad įgyvendinti jau dabar galiojančius direktyvas nėra lengva. Taigi manau, kad nereikėtų pernelik e, e, plačiai užsimoti. Svarbiausia yra, kad kiekviena valstybė narė turėtų tinkamą e, prieglapšio prašytojo prašymo nagrinėjimo tvarką, kad tinkamai ją naudotųsi. Ir mes suprantame, kad kai kurioms valstybėms narėms tai daryti yra sunkiau nei kitoms. Ir žinome, kad yra ir praktinių veiksmų, kurių reikėtų imtis. Ir yra nemažai ir praktinių priemonių, pažiūrėjau, nemažai mokymo ir bendradarbiavimo programų, ir veikia ir ES prieglupščio prašytojams suteikiamos informacijos uh, biuras. Ir visomis šiomis priemonėmis galima būtų dar geriau pasinaudoti. Ir tą daryti uh, kartu gerinant ir teisės aktus. Taigi, iš esmės, tai neprieštarauja tam, ką aš anksčiau sakiau apie veiksmingą sistemą. Bet kaip minėjau, nereikėtų per plačiai užsimoti. Kalbame apie tai, kad mes norime sukurti bendrą prieglapšio suteikimo sistemą iki 2012 metų. Apie ką mes kalbame? Manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į tai, ką realiai galime padaryti. Aš noriu geresnių standartų, Aš noriu, kad ES prieglapščio suteikimo sistema būtų tikrai pati geriausia pasaulyje, tačiau aš nemanau, kad mes sugebėsime e, to pasiekti per dviejus metus. Dėkuoju. Nesmair. Aš. Um Norėčiau pakalbėti apie tai, ką kolegė minėjo, apie tai, ką žmogaus teisų klausimas turi bendro su šia direktyva. Vokietijoje mes turėjome tiek daug patirties šios rytie, kad mes šios, e, tapome šios ryties ekspertais. Dėl to, kaip procedūros kliūtimis gali būti pasinaudota papiknaučiauta. Ir todėl mes pakeitėme Vokietijos uh, paraiškos pateikimo procedūrą. Pavyzdžiui, jeigu tam tikroms grupėms yra numatyta konkreti apsauga, tai tada prekiautojai žmonėmis tengiasi pritraukti šią žmonių grupės ir didesnėmis žmonių e, grupėmis įvežti juos į ES. Turėtume ne, e, negalvoti tik apie tai, kaip užtikrinti konkrečią apsaugą mažamečiams, bet taip pat kaip nesukurti tokių mechanizmų, kurie e, paskatintų papildomai prekiauti žmonėmis ir dėl to gali žūti, galėtų žūti ir daugiau mažamečių, nepaisant to, kad pirminiai ketinimai buvo ir geri. Mes turime būti realistiški, nes dėje mūsų patirtis daugelį sričių parodė, kad na, ji nebuvo visur sėkminga. Pone Ciper kalbėjo apie tai, kad nereiktų daryti finansinių nuolaidų ir tai yra mums rūpist, rūpimas klausimas. Uh, Aš noriu, kad būtų apsaugoti kiek įmanoma daugiau tie žmonės, kurie yra persekiojami. Tačiau e, žmonės atvyksta pas mus dėl įvairiausių priežasčių ir jų yra labai daug. Ir jeigu asmo iš tikrųjų yra persekiojamas, jam tikrai labai sunku įvardinti vardinti savo problemas ir savo situaciją. Mes turime sukurti realistiškesnę e, sistemą su daugiau niuansų, kuri veiktų greičiau ir užkirstų kelią piknaudžiauti procedūrą. Tiem žmonėms, kurie atvyksta į ES dėl įvairiausių priežasčių. O ką aš sakau, E, turėt, e, e, ką aš turiu omeny sakydama įvairiausios priežastys, vėliau paaiškinsiu. O dėl tų žmonių, kurie pasitraukia į šešėlį, aš ne visiškai suprantu šito dalyko. Toje šalyje, kur yra minimalų standartai, žmonėms neturėtų būti priežasčių trauktis į šešėlį dėl to, kad yra tinkamos procedūros, kurių tinkamas ketinimas kur, kurie turi tinkamą ketinimą ir mes visi stengiamės užtikrinti tuos standartus. Aš nenoriu rodyti pirštais į valstybės narės. Daugiau iš uh, Graikijos į Vokietiją, tai yra iš Vokietijos į Graikiją žmonės nebegražinami. Ta pati galima pasakyti apie Junktinę karalystę. Tačiau norime, kad iš Vokietijos būtų atsiunčiami mums specialistai, E, į Graikiją, kurie galėtų padėti mums su prieglopšio procedūromis. Valstybės narės turi padėti viena kitai sukurti institucijas. Jeigu šalis patiria ekstremalią situaciją, manau, kad mes turime rasti būdą praktiškai vienas kitam padėti greičiau, nei kad tai darydavome anksčiau. Noriu pasakyti, kad mes uh, turime turėti Europą kaip tvirtovę. Ne, mes tik norime padėti žmonėms, kurie yra persekiojami. O jeigu iš tikrųjų to norime, tai turime užtikrinti, kad jie turėtų galimybę e, e, būti pripažinti, kad jų E, rūpimi rūpešiai būtų pripažinti ir kad jie netaptų aukomis dėl to, kad mūsų procedūros yra labai sudėtingos. Ačiū. Ponas Lambridinis dabar. Briefly, po to perduosiu žodį tarybai. Ačiū. Mano nuomonė, visą šitą uh, e, dalyką reiktų spręsti viename pakete. Manau, kad labai svarbu, jog parlamentas pateiktų šitą dokumentą ir būtent parlamentas turi tai daryti. Dabar egzistuoja solidarumo mechanizmas tarp valstybių narių, kurios priima labai daug prieglopšio prašytojų. Ir visi šitie peržiūrėti pasiūlymai savaime suprantamų dalykų laiko Dublino e, reglamentą. Taigi, jeigu prieglopšio prašytojas atvyksta į pirmąją šalį, tai pirmoji šalis yra atsakinga už prieglopšio suteikimą. Na, tarkime, e, tai neblogai, jeigu mes šitą sistemą įvesime vieną niuansą, kurio dabar nėra, tai yra solidarumo mechanizmą. E, gyvenamo vietos perkelimo mechanizmą ir e, kitus mechanizmus, dėl kurių susitarė visos Europos valstybės. Jeigu mes to nepadarysime, tai manau, mums nepavyks išspręsti problemos. Ir tūkstančiai prieglopščių prašytojų patirs e, tokią situaciją, kad kad nei viena iš mūsų valstybių narių turbūt nenorėtų jog jų piliečiai būtų tokioje situacijoje. Taigi, aš dar kartą manau, reiktų, e, manau, kad dar kartą reiktų pabrėžti šitą solidarumo mechanizmą ir iškelti šitą klausimą. Dėkoju. Kai mes pradėjome kalbėti apie šitą dalyką, tarybos atstovo nebuvo čia, o dabar ponas Šteinas atvyko ir norėčiau suteikti jam žodį. Ir apie, papasakoti mums, kokia yra dabartinė situacija šiuo klausimu. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę pasisakyti. Aš neketinau šiandieną kažką konkretaus jums papasakoti. Aš ketinau jums e, pateikti savo darbų apžvalgą šiuo metu e, per rytienų sustikimą. Aišku, labai svarbu pristatyti bendrą situaciją, tačiau jeigu jūs norite, aš pakomentuosiu konkrečiai tik šitą ataskaitą. Uh, Pirmiausia, norėčiau pati, pasveikinti ponę Gijom dėl to, kad e, ji atliko svarbų darbą. Matome, kad ši diskusija labai svarbi. Šis klausimas labai sudėtingas ir taip pat mes patyrėme ir e, taryboje. Ispanijai pirmininkaujant labai daug dirboje, dirbome šioje srityje ir tai parodė, kad čia kalbame apie daugybę sudėtingų niuansų. Ir daug niuansų vis atsiranda iš naujo ir iš naujo, jie pasirodė ponios Gijom dokumente taipogi. E, pirmininkaujant Belgijai mes toliau tęsėme šias techninės diskusijas įvairiuose darbo grupėse. Mėnesio pabai, pradžioje mes surengėme e, ministrų konferenciją prie glopšio tema, joje dalyvavo daugelis valstybių narių. Uh, Norėjome sukurti e, bendrą praktišką modelį, kuriuo galėtų naudotis įvairios valstybės narės. Jame dalyvavo, joje dalyvavo ir įvairios pilietinės visu, visuomenės organizacijos, kurios galėjo išgirsti, kokie yra komisijos pasiūlymai. Tai labai naudinga ir tarybai savo da, jos darbe, ir parlamentui. Ir taryboje mes ketiname tęsti tokį darbą. Mes Labai norime pamatyti, kaip šis darbas bus tęsiamas parlamente. Nepaslaptis, kad ši diskus, diskusija yra labai sudėtinga ir valstybės narės susiduria su joms labai aktualiais klausimais. Dabartinės tarybos pozicijos aš jums negaliu e, išdėstyti, bet mes e, toliau tęsime e, darbą šioje svarbioje srityje. Ačiū. Pone Guin, komisijos vardu. Oui, bonjour. Taip, aš esu ponė Miragin. Taip, ačiū. Norėjau tik tai dar kartą perduoti komisijos padėką poniai Gijom už tikrai puikų darbą. Jis savo pranešime pabrėžė svarbiausius dalykus, kurie tikrai sukelia daugiausių sunkumų diskutuojant taryboje. Ir pranešė tikrai gerai nustatė pagrindinę mintį komisijos pasiūlymų Tai yra, kad mes siekiame sustiprinti kokybę prašymų svarstymo pirmojo instancijai tiek ir valstybių narių institucijų labui, tiek ir prieglaušio prašytojų labui, nes norime, kad jie būtų mažiau pažeidžiami. Taip pat norėčiau priminti, kad šitie pasiūlymai nėra teikiami tik tam, kad kiekybinį kažkokį šuolį padarytumėm pagal naujus reikalavimus, tačiau taip pat, kad pirmosios tos kartos reikalavimus truputėlį geriau įvertintumėm, padarytumėm juos kokybiškesnius, nes pastebėjome, kad reikia daugiau aiškumo. Ir atsakydama į ponės Latford e, išsakytas pastabas, noriu pasakyti, kad tikrai labai svarbu priminti būtent tai, nes tai leidžia geriau įgyvendinti prieglopščio, veiksmingesnę prieglopščio sistemą. Pone Gijom kalbėjo apie būsimą grafiką peržiūros ir norint, kad šitas, šito klausimo svarstymas neužkliūtų, reikia, kad parlamentas kuo greičiau pareikštų savo poziciją dėl šio klausimo ir kaip pasakė ponė Melstrom e, ministrų konferencijoje prieš keletą dienų Briuselėje, tai bus vienas svarbiausių veiksnių leisiančių būtent e, užtikrinti, kad diskusija toliau vyktų, o tas veiksnys ir bus, kaip sakiau, parlamento sprendimas šio klausimo. Ačiū. Ir dabar žodį gražinu atgal ponė Gijom. Ačiū, aš tik trumpai dėl kai kurių dalykų, mėly kolegos. Visų pirma, sureaguosiu į AD grupės uh, repliką, aš apgailestauju, bet jų šešėlinis pranešėjas, EFD, atsiprašau, grupės šešėlinis pranešėjas niekada ne, ne, nėra atvykęs į mūsų posėdžius ir tai tikrai ne mūsų kalti. Diskusija šiandienos tikrai buvo e, įdomi. Ir kalbant apskritai apie diskusijas dėl prieglopšio klausimų, tiek prieglopšio direktūra, tiek procedūrų direktyva yra labai svarbus slengščiai E, vertinant tai, kaip vyksta darbas ir ties kitomis direktyvomis. Ir tai norėjau tik tai dar sėki pabrėžti. Aš girdžiu, girdžiu iš kolegų e, pastabų, svarstymų, kad jie yra e, tikrai realistai. Ir tai reiškia, kad mes turime tikrai susitelkti ties tuo, kas iš tikrųjų yra ta procedūrų direktyva ir ką. Ir nekalbėti apie tai, ko, ne, ko nereikia ir ko, ne, ir ko apskritai negalima padaryti. Ir aš tikrai vertinu kolegų klausimus. Tik norėjau pasakyti, kad aš visiškai suvokiu, net jei šiandieną truputėlį aptarėm visus sunkumus, kurie kyla dėl, dėl šitos direktyvos peržiūros taryba, bet vis tik tai suvokiu, kad diskusijos tarp parlamento ir tarybos šio klausimu bus tikrai, na, sudėtingos, tarkime, taip. Ir tie prieštaravimai kol kas dar nebuvo bent jau čia įvardyti. O jie ypač susiję būtent su biudžeto išlaidų klausimu. Tai yra bendrosios politikos aspektas, kuris kai, kurie, kai kurioms valstybėms narėms atrodo visiškai neįveikiamas. Ir tos klausimus reikės spręsti lygiai kaip ir na, apskritai finansavimo bendrus klausimus. Tačiau daugiausia, aišku, kainuoja, brangiausios yra blogai suderintos, blogai sustiguotos procedūros, o ne tų procedūrų harmonizavimas, taip kad reikia tai atsižvelgti. Na, pirmoji ta kliūtis yra būtent tai - finansai ir diskusija gali užtrukti. Aš tikrai pritariu mano kolegoms. Mes visi suvokime, kad reikia tikrai palaikyti gerą diskusijų darbo ritmą, kad pateiktumėm tinkamų laikų pranešimą ir tikiuosi, kad su kolegų pagalba tai pas, pasiseks padaryti, nepaisant visų sunkumų, nes aš esu įstikinusi, kad parlamentas turi turėti tvirtą požiūrį į šitą direktyvą ir jos e, pakeitimus. Ačiū. Non ci sono altri interventi? Ar yra kitų komentarų? Atrodo, ne. Labai išsamei diskutavome šią temą. Tai buvo sudėtingas klausimas. Neturime labai daug laiko. Aš tikiuosi, kad mes vėliau turėsime pakankamai laiko pakalbėti apie tai, atsižvelgiant į tuos visus sudėtingus etapus, kuriuos reikia praeiti, norint pasiekti savo tikslų. Periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Šeštas klausimas - keliaivio duomenų įrašo PNR duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendra koncepcija. E, rugsėjo 21 dieną komisija priėmė komunikatą dėl e, globalaus požiūrio į e, PNR duomenų perdavimo. Ir tai buvo padaryta remiantis neseniai priimta rezoliucija, kuri buvo priimta gegužės mėnesį. Paprašiau, kad komisija pristatytų savo tekstą. Tai yra konfidencialus klausimas. Tai yra susitarimas tarp e, Australijos, Kanados ir Junktinių valstijų. Ir šitas konfidencialus klausimas bus aptartas uždarame posėdėje. Na, o prieš tai žodis suteikiamas ponui Rima. Priebė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip sakėte, komisija prieėmė praėjusią savaitę paket keliaivių duomenų įrašo duomenų perdavimo trečiosiams šalims